patvirtina tokią, kokia buvo ji numatyta. Yra visų kalbų vertimas išskyrus slovakų, estų ir maltiečių. Nuo 9 iki pusės pirmos šyrit dirbsime. Ir taip pat turime 20 žurnalistų studentų iš Čekijos, kurie pas mus apsilankė, taigi sveikiname juos visus atvykusius į mūsų posėdį. Antrasis trilogas dėl aplinkosauginių ekonominių ataskaitų, sąskaitų įvyks e, Strasbūrė. Na ir iškart pereikime prie trečio darbo tvarkės klausimo, tai yra Eichhaut pranešimas. Dabar patikrinkime, ar veikia balsavimo aparatūra. Išsimkime korteles ir balsuojame dėl trilogo rezultatų. Prašau, balsavimas pradedamas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas dar vis vyksta. Dabar baigiame balsavimą. Puiku, 46. Už. Vienas prieš, trys susilaikė, patvirtinta. Sveikiname Bas Eichhout. Dabar judame tolin. Ketvirtasis klausimas, aukonį pranešimas. Pirmiausia, balsuosime dėl procedūros. Elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Dabar balsuojame dėl procedūros. Balsavimas dėl procedūros. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar balsuojame elektroniškai dėl visų, viso teksto, dėl viso turinio, prašau balsuoti, viso pranešimo turinio prašau balsuoti elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Kommen wir zum Backloading. Dabar Perėmėme prie kito klausimo – kompiuterinių duomenų bazių keitimo. E, balsuosime elektroniškai, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta dar vienas prieštaravimas, dar vienas rezoliucija tiksliau. Balsuojame dabar. Prašau. Ar visi jau balsavote? Baigiamas balsavimas. Irgi atmesta. Čia dėl tikrinimo e, laikotarpio mažinimo, trumpinimo balsuojame dėl jo. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Taigi patvirtinta. Abu prieštaravimai buvo atmesti. Ir pasiūlymas dėl tikrinimo laikotarpio trumpinimo buvo patvirtintas. Judame tolyn. Dabar septintasis darbo tvarkės klausimas pagal pateiktą darbo tvarkę. Čia yra jūrų transporto išmetamo anglės dioksido kiekio stebėsena. Pradėsime balsavimą, kai visi jau bus pasiruošę. Konsoliduotasis pirmasis pakeitimas, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Judame tolin. 117 kas už, kas prieš. Atmesta. 115 B kas už, kas prieš. Balsuojame elektroniškai. 115 B. Tikriname elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečias konsoliduotas pakeitimas. Elektroniškai balsuosime. Prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 121. Kas už, kas prieš? Atmesta. 22. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. 24 kas už, kas prieš. Nėra aišku, tikriname. Prašau balsuot. 24 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 123 kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Konsoliduotasis antrasis elektroniškai bals... Elek... Prašau balsuoti elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta didelė balsų dauguma. 128 už prieš susilaikę. Nėra aišku. 128 balsuojame elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 26 pranešėjo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 129. 27 ir 129. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 28. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 120 ir tran 23 kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Šimtas trisdešimt pirmasis kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. 29. Kas už, kas prieš, susilaikę, Patvirtinta. Itre 12b. Ir 120. A, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinti. 134. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 135. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Konsoliduotasis ketvirtasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar 146 iki 26. Visas blokas pakeitimų kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 149 kas už. Tikriname ankstesnį pakeitimų bloką. Patikrinsime balsavimo rezultatus iki TRAN 26. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 149 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 150 ir tran 27 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 32 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 33 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 151 ir itre 15 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 34

Patvirtinta. 36. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Tran 29. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Gal reiktų patikrinti. Balsuojame elektroniškai dėl pirmosios dalies. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 155, sako pirmininkas. Ne, dar antroji dalis. Tran 29. Kas už, kas prieš. Susilaikę, patvirtinta. 155 kas už. Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. 37 kas už kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 156. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 158. Ir 159. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tran 30a. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 160, 161 ir 13, tran 30 b, kas už. Kas prieš? Susilaikę? Nėra aišku. Tikriname dėl to pakeitimų bloko elektroniškai, prašau. Baigiame balsuot. Pat atmesta. 38 už. Prieš. Susilaikę patvirtinta. 162. Ir 187 kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Tran 31. Kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 163. Kas už. Kas prieš susilaikę atmesta. Dabar balsuojame dėl 41-ojo. Kitame puslapyje mano balsavimo sąraše kas už. Kas prieš? Susilaikę atmesta. Dabar 178. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 183 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 45 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Keli dabar pakeitimai atkrenta automatiškai. ir dabar 12. 182, 184, 186 pakeitimai. 192, 94, 96, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Penkiasdešimt trečiasis kas už, kas prieš, susilaikę, nėra aišku. Tikriname. 53 pakeitimas, prašau balsuot. Baigiame balsuot. Patvirtinta. Dabar periname prie kelių pakeitimų. ITRE 30A, 209, 210, Tran 42, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Du šimtai dvyliktasis ir tram keturiasdešimt trečiasis kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Konsoliduotasis penktasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 215 kas už, kas prieš, susilaikę, nėra aišku, tikriname. 215 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 57 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tran 44 kas už, Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 45 transporto. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 216 ir 31. Kas už? Kas prieš? susilaikę, atmesta. 217 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 218 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 219 kas už, kas prieš, susilaikę, Nėra aišku. 219 pakeitimas tikriname elektroniškai. Visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Periname prie 220 ir 32 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 58. Ne, jis atkanta automatiškai. Ar ne? turime balsuoti dėl 58 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 221. Ne, tikriname 58 pakeitimą. Prašau, elektroniškai balsuojame dėl 58. Baigiame balsuot. Atmesta. 221 kas už, kas prieš, Nėra aišku. Tikriname elektroniškai. 221. Ar jūs jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 222. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 223. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 224. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Tran 46. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Tran 47. Dvi dalys. Pirmoji dalis kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Antroji dalis kas už? Kas prieš? Susilaikė irgi atmesta. 225 ir 226, 227 ir 33, tram, tran 48 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 228 kas už, kas prieš, susilaikė, nėra aišku, tikriname. 228 pakeitimas. Prašau balsuot. Baigiame balsuot. Patvirtinta. 229. Kas už? Kas prieš? Du šimtai dvidešimt devintasis nėra iškus. Man balsavimo rezultatas tikriname. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 230. Itre 34, tran 49, visi kartu, kas už. Kas prieš? Susilaikę. Vėl man nėra aiškus balsavimo rezultatas, tikriname elektroniškai. Prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau Tran 51. Kas už? Kas prieš? Ana Rosbach gaus medalį, nes ji viena labai aiškiai balsuoja. Tran 51. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Kitas puslapis 53 tran. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Itre 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 241. Tran 54. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 66. Ne? Dėl jo nereikia balsuoti, periname prie kito pakeitimo. 242 kas už. Kas prieš? Susilaikė, atmesta. Šeštas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tran 56 kas už, kas prieš, susilaikė, Niekas iš vis nebalsavo, tai reikia tikrinti elektroniškai. Tran 56. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 55 už. Visi už. Bet niekas nekelia rankų. Štai kokia problema, sako pirmininkas. Turite balsuoti aiškiau. 245 kas už. Ne, jis atkanta automatiškai, nereikia dėl jo balsuoti. Tran 57 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tran 58 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Itri 42 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 69. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 250 ir 43, tran 59. Ir 111 taip pat. Kas už, kas prieš, susilaikė, nėra aišku, tikriname dėl šių pakeitimų bloko. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Tran 19. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 253. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tran 60. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 254 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 255 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 256 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 257 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 70 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 259 kas už, kas prieš, susilaikė, prim, atmesta. 260 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 261 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 262 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 263, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 264, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 265, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 266, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 71, kas už, kas prieš, susilaikė, Patvirtinta 267, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 268, kas už, kas prieš, susilaikė, nėra aišku, tikriname, 268 pakeitimas, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 72, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 269. Ir 200. Ne, jis atkanta automatiškai. 271. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 73. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 272. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Itre pirmasis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 susilaikė, patvirtinta. Tran trečiasis atkrenta, dabar septintasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Devintasis kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 83 kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Tran šeštasis kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 85. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Trans 7. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Tran 8. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 86. Kas už, kas prieš, susilaikė Nėra aišku. Tikriname 86 pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas praddamas. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl TRAN 12, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 16 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 100 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 17 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 102 ir tran 14 kas už, kas prieš, susilaikę, nėra aišku. Tikriname 102 ir TRAN 14. Prašau balsuoti elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 101 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 103. Kas už, kas prieš, 104. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Tran 16. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Itre 6 ir itre 7 kartu. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 84. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 106. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 105. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Itri 8 atkrenta. Itri 9. Kas už kas prieš, susilaikė atmesta. 108 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 109 kas už, kas prieš, <clears throat> susilaikė patvirtinta. 19 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso teksto. Balsuosime elektroniškai. Galutinis pasiūlymas su pakeitimais ir pataisimais. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. 41 už, 7 prieš, 9 susilaikė. Patvirtinta. Dabar rezoliucijos projektas. Elektroninis balsavimas, prašau balsuoti, ar jūs jau prabalsavote, balsavimas baigiamas. Keturiasdešimt keturi už, šeši prieš, penki susilaikė patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Ar norite pradėti dėrybos dėl pirmos svarstymo, dėl pirmos svarstymo susitarimo? Aš norėčiau paprašyti įgaliojimų kad būtų galima kažką dar padaryti per šią kadenciją. Kągi puiku, tada reikia 26 balsų mažiausiai. Balsuojame elektroniškai, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Du kolegos dar nebalsavo. Kviečiu visus balsuoti. Baigiame balsuoti. 44 už, 10 prieš, Dėkoju. Ačiū pranešėjui. Sveikinimai. So. Kriton, Azanis. Thank you. Kritanas. Ačiū Čia procedūrinis klausimas iš principo. Labai svarbus sprendimas šiandieną, šiandieną buvo primtas, sveikinu pranešėją socialistų frakcijos vardu, tačiau e, dabar pirmininkauja Graikija, kuri turi atlikti darbą ir paspartinti procesą. Puikiai žinome, kad tai yra labai svarbus klausimas Graikijai ir tikiuosi, kad tai bus iniciatyva, galimybė dirbti kur kas greičiau nei e, ankstesnių teisės aktų atveju. <laughs> Gut. Jetzt wechseln wir vom Wasser. Gerai. Taip ir darysime. Dabar pereiname nuo vandens prie oro. Peter Lyze pranešimas dabar. Ir dabar balsuosime dėl pirmojo kompromiso. Peter Lyze. Pone pirmininkė, man atrodo, jog yra Basai Kaut pasiūlymas e, atmesti. Ir aš manau, kad e, turėtume pirmą balsuoti dėl to atmetimo pasiūlymo. Aš e, siūlau balsuoti prieš jį ir balsuoti už kompromisą. Taip, aš suklidau iš pradžių žiūrėdamas į balsavimo sąrašą. 21 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. O dabar galime balsuoti už pirmą kompromisą, elektroninis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. 33 už, 15 prieš, 7 susilaiko. CA2 kompromisas, elektroninis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. priimta. 41 už 13 prieš. 74 už. Penktame puslapyje prieš. Susilaiko. Atmesta. Trečias. Tre, trečio kompromiso pakeitimas. Pradedame, baigiame. Dešimtajame puslapyje. Balsavimas baigtas. Priimta. Ketvirtas kompromisas. Elektroninis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Nustatojimoji dalis 22 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Įtre vienas. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 23 kramer. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. Vienas tram už, prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis už, prieš, susilaiko, priimta. 25. Ir antras kartu už, prieš, susilaiko, atmesta. 27 kramer už, prieš, susilaiko, atmesta. 26. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas kompromisas. Elektroninis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. 52 už, 4 prieš. Pirmas už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš. Susilaiko, atmesta. 30. 31, 32, už, prieš, susilaiko, atmesta. Ket, ketvirtas, už, prieš, susilaiko, atmesta. 34, už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias, už, prieš, susilaiko, priimta. 35 už, prieš, susilaiko, atmesta. 33 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar penktas kompromisas, elektroninis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. 43 Antras 13 už. 42 už. Priimta. 36, 37, 38, 8 ir 4 kartu. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 39. 40 nėra vertimo į Lenkų kalbos kanalą. Ar yra vertimas į Lenkų kalbą? Dabar jau yra. Puiku. 39, 40, 41, 42 ir 5. Kas už juos? Prieš? Susilaiko? atmesta. 44, 45, 46, 9 ir 6. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 5. Už, prieš, susilaiko, priimta. 47, 10 ir 7 įtrė. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 6. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 49. Už, prieš susilaiko atmesta. Dabar pirmas e, galutinis balsavimas elektroniniu vadu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta 48 prieš 6 susilaiko. Antrasis galutinis balsavimas elektroniniu būdu dėl teisėkoros rezoliucijos. Už Tai yra, pradedame. Balsavimas baigtas. Priimta. Ir e, to būdu šį klausimą baigime, nebent e, pranešėjas nori pasisakyti. Visą teisęs pirmininkė, žinome, kad ši procedūra yra ribota. Ir siūlyčiau pranešėjai prašyti įgaliojimų, tačiau mes atmetėme dviejų nuomonių, dviejų komitetų nuomonę ir jeigu parlamentas tinkamai dirbtų, tuomet visas turėtų galimybę priimti sprendimą dėl to. Aš turiu pritarti Peter Lyze, tačiau jaučiuosi labai nepatogiai dėl pačios procedūros, kuri mano manimu yra visiškai nedemokratiška and the rules of procedure should be changed. Darbo tvarkos taisyklės turi būti pakeistos. Wenden sich doch vertrauensvoll an den Kollegen Duff mit äh Na. Susiekite su kolega Duff, jisai dirba kompetentingame komitete, tad e, teikiu žodį pranešėjui, ponė pirmininkė, padėtis iš tikrųjų uh, yra sudėtinga. Mes dabar negalime teikti šio klausimo plenariniam posėdžiui, todėl kad e, galbūt e, nepavyks mums e, laimėti dėl pakeitimų, o tie, kam nepatiks rezultatas, Kalbant e, apie TRAN pranešėją, trilogiją, TRAN pranešėjas dalyvaus, bet mes negalime dabar keisti taisyklių, tačiau norėčiau, kad visi pritartumėte mandatui įgaliojimams, nes antraip neturėsime jokios galimybės iki balandžio pirmos dienos. Buvo siūlytas maksimalus sprendimas, tačiau jis paskui buvo atmestas, dauguma komiteto narių nenori. Tačiau siekiant kompromiso, aš nor, norėčiau paprašyti įgaliojimų, mandato ir norėčiau, kad e, palaikytumėte mane. Tad suteikite man tos įgaliojimus. Dėkoju kad mūsų pranešėjas nori darybų įgaliojimo ir balsuojame dėl jo dabar elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. 49 už, 6 prieš, 1 susilaiko. Tuomet Aš e, linkiu geriausios kloties Peteriui Lyzei. Jam reikės sėkmės. Ir e, dėkuoju kolegams už puikų bendradarbiavimą. Dabar galime pereiti prie devintojo punkto invazinių, invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plėtimo prevencija ir valdymas. Pavel Pok pranešimas. Haben alle ihre Abstimmlisten vorliegen? Dann können wir. Ar visi turi balsavimo sąrašą? Galime pradėti. 106 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 107 ir 108 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 109 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta Neaišku, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 109. Balsavimas baigtas. Priimta. 110 už, prieš, susilaiko, priimta. 111 atkrenta, 5 konsoliduotas už, prieš, susilaiko, priimta. Inta 9 už, prieš susilaiko atmesta. 113 už prieš susilaiko atmesta. 115 už prieš susilaiko priimta. 114. Dvi dalis. Pirmoji dalis už prieš susilaiko atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, neaišku. Pastikrinkime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies 114. Pradedame. Ar visi jau baigė? Balsavimas baigtas. Buvo vienu balsu per daug. Tad dar kartą pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. 114 pradėme. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penkioliktas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 15 elektroniškai. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pinta 10. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 116. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 117 už prieš susilaiko priimta. 118 už prieš susilaiko priimta. Pirmoje eilėje yra naujas kolega. paprastai tos vietos pirmoje eilėje yra skirtos parlamento nariams. 119. Už prieš susilaiko priimta. Konsoliduotas šeštasis. Pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 127. Už prieš susilaiko priimta. 128. Už prieš susilaiko priimta, 129 už, prieš susilaiko atmesta, 130 už, prieš susilaiko atmesta, 131 už, prieš susilaiko atmesta, 132 už, prieš susilaiko atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. 139 už, prieš, susilaiko neaišku. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 139. Balsavimas baigtas. Atmesta. 140 už, prieš, susilaiko atmesta. Peš 7 už prieš susilaiko atmesta. 17 ir 19 kartu už prieš susilaiko priimta. 100. Devynioliktas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 142. Už. Prieš. Susilaiko. Neaišku, pasitikrinkime dėl 142. Pradedame. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimta. Inta 13. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 100. 143. Dėl jo nebalsuojame. 144. Už. Prieš. Silaiko atmesta. Inta 14. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 146. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. prieš 9. Už, prieš, susilaiko, priimta. 147 už, prieš, susilaiko, atmesta. 148 už, prieš, susilaiko, neaišku. Dėl 148 pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 149. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 150. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 151. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 21. Už. Prieš susilaiko priimta. Šimtas penkiasdešimt trečias už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtas penkiasdešimt keturi už, prieš, susilaiko priimta. 155 56 ir 57, inta 17 ir prieš 11. Už, prieš, susilaiko, priimta. 160 už, prieš, susilaiko, atmesta. Konsoliduotas antrasis pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 22 už prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas už prieš susilaiko priimta. 28. Septintame puslapyje man dokumente už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas konsoliduotas už prieš susilaiko priimta priimta. Du šimtai septynioliktas, aštuonioliktas, dvidešimt trečias, devintas puslapis. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Du šimtai devynioliktas, už, prieš, susilaiko, priimta. Du šimtai dvidešimtas, dvidešimt penktas, už, prieš, susilaiko atmesta. 221. Už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. 224. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 24 elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau keturi. Už. 234 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 40 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 237 už, prieš 38 už, prieš susilaiko atmesta. 239 už, prieš susilaiko atmesta. 240 už, prieš susilaiko atmesta. 41 už, prieš susilaiko atmesta. 241, 44, 47, 9 už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniškai. Ar visi jau baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. Priimtas. 246 už, prieš, susilaiko, 246 už, prieš, susilaiko, priimta. 248 už, prieš, susilaiko, atmesta. 250 atkrenta. 252 už, prieš, susilaiko, atmesta. 42 už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. 253 už, prieš, susilaiko priimta. 254 už, prieš, susilaiko priimta. 255 už, prieš, susilaiko atmesta. 43 už, prieš, susilaiko priimta. Inta 20 už, prieš, susilaiko priimta. 257 už prieš susilaiko priimta, 258 už prieš susilaiko priimta, 259 už prieš susilaiko priimta, 260 už prieš susilaiko priimta, 261 už prieš susilaiko atmesta. 262 už prieš susilaiko atmesta. 264 už prieš susilaiko atmesta. Inta 21 už prieš susilaiko atmesta. 265 už prieš susilaiko priimta. 267 už prieš susilaiko priimta. 268 už prieš susilaiko priimta. 269 už prieš susilaiko priimta. 270 už prieš susilaiko atmesta. 271, 72 identiški kartu už prieš susilaiko atmesta. 273 už prieš susilaiko priimta. 274 už, prieš, susilaiko, atmesta, 44 už, prieš, susilaiko, priimta, 279 už, prieš, susilaiko, atmesta, 279 už, prieš, susilaiko, atmesta, inta 23 už, prieš, susilaiko, atmesta, 280 už, prieš, susilaiko, atmesta, 281 už, prieš, susilaiko, priimta, 282 už, prieš, susilaiko, priimta, 283 už, prieš, susilaiko, priimta, 7 konsoliduotas už, prieš, susilaiko, priimta, 208 91 už prieš susilaiko priimta, 293 už prieš susilaiko atmesta, peš 17 už prieš susilaiko atmesta, 294 už prieš susilaiko priimta, inta 24 už prieš susilaiko priimta, 295 už prieš susilaiko priimta, peš 18 už prieš susilaiko priimta, 296 už prieš susilaiko atmesta, 297 už. Pasitikrinkime dėl 296. 296 elektroniškai. Balsavimas baigtas. Priimta. Gerai, kad pastikriname. 47, 48, 49, 50, 51 kartų už, prieš, susilaiko, priimta. 298 už, prieš, susilaiko, atmesta. 52 už, prieš, susilaiko, priimta. 306 už, prieš, susilaiko, priimta. Konsoliduotas devintas pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 56 už prieš susilaiko priimta. 318 už prieš susilaiko priimta. 319 už prieš susilaiko priimta. 320 už prieš susilaiko priimta. Trys šimtai dvidešimt ketvirtas už prieš susilaiko priimta. 326 už prieš susilaiko priimta. 327 už prieš susilaiko atmesta, 30, 328 atkrenta, 329 taip pat, tad dabar 57 už, prieš, susilaiko, neaišku, pasitikrinkime dėl 57. Balsavimas baigtas. Priimta. Pirmas už, prieš, susilaiko, priimta. 58, 59 kartu už, prieš, susilaiko, priimta. 60 už, prieš, susilaiko, priimta. 61 už, prieš, susilaiko, priimta. 62 už, prieš, susilaiko, priimta. 63 už, prieš, susilaiko, atmesta. Inta 1 už, prieš, susilaiko atmesta, 64 už prieš susilaiko priimta. Šešiasdešimt aštuntas už prieš susilaiko atmesta. Trečias už prieš susilaiko priimta. Inta 3 už prieš susilaiko priimta, 69 už, prieš, susilaiko, priimta, prieš 2, prieš 2, už, prieš, susilaiko, atmesta, 71 už, prieš, susilaiko, atmesta, 72 už, prieš, susilaiko, atmesta, 73 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Peš 3. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Inta 4. 5, atsiprašau, už, prieš, susilaiko, neaišku, dėl inta 5, pastik, už, prieš, susilaiko, priimta. 78, už, prieš, susilaiko, priimta. Peš 4, už, prieš, susilaiko, atmesta. 105, už, prieš, susilaiko atmesta. Inta 8 už prieš susilaiko atmesta. Penktas už prieš susilaiko priimta. 80 už prieš susilaiko atmesta. Šeštas už prieš susilaiko priimta. 81 už, prieš, susilaiko, priimta. 82 už, prieš, susilaiko, atmesta. Inta 7 už, prieš, susilaiko, atmesta. 83 už, prieš, susilaiko, priimta. 84 už, prieš, susilaiko, priimta. 7 už, prieš, susilaiko, priimta. 86 už prieš susilaiko atmesta. 88 už prieš susilaiko priimta. 91 už prieš susilaiko priimta. 92 už prieš susilaiko priimta. 9 už prieš susilaiko priimta. 93 už prieš susilaiko atmesta 10 už prieš susilaiko priimta 94 už prieš susilaiko atmesta norite pasitikinti dėl 94 gerai elektroninis balsavimas balsavimas baigtas Priimta. Sveikiname. 96 už prieš susilaiko priimta. 97 už prieš susilaiko priimta. At, atmesta. 98 už prieš susilaiko priimta. 101 už prieš susilaiko priimta, 102 už prieš susilaiko patvirtinta. Dabar pirmasis galutinis balsavimas elektroniniu būdu už. Balsavimas baigtas. 50 už, vienas prieš 5 susilaiko. Dabar antrasis elektroninis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Balsavimas baigtas. 49 už, 4 prieš, 3 susilaiko. Noriu paklausti pranešėjo, ar jis nori pasisakyti. Uh, Norėčiau uh, paprašyti galiojimų pradėti rybas uh, su tai taryba. Taip pat norėčiau padėkėti, padėkoti šiandien pranešėjam už puikų darbą. Dann stimmen wir über die Mandatserteilung ab. Wir brauchen 36 Ja-Stimmen. Abstimmung ist eröffnet, wie immer elektronisch. Haben alle ab. Ar visi baigė balsuoti? Balsavimas baigtas. 46 už 7 prieš 1 susilaiko. Sveikiname. Sveikiname Jūs Pavelai ir linkime ko geriausios kloties. So, jetzt geht's weiter. Wir stimmen ab. Gerai, judėkime toliau. Dabar balsuosime pagal kitą darbo tvarkės punktą. Tai konkrečiai dešimtas punktas. Taigi trečias, ketvirtas pakeitimai dėl visos grupės, kas už prieš sulaikė priimta. Toliau nuo antro iki dešimto grupė, kas už prieš sulaikė priimta. Nuo vienuolikto iki trylikto grupė, kas už prieš susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas, kas už prieš sulaikė priimta. Taigi, pirmiausia, balsuojame Elektroniškai pradėjome balsuoti, ar visi balsavote, baigėme balsuoti, patvirtint antras elektroninis balsavimas, pradėjome balsuoti, ar visi balsavote, baigėme balsuoti. Ar Pranešėjas gali pradėti dėrybas su taryba, turime balsuoti dėl įgaliojimų, pradėjome balsuoti, ar visi balsavote, baigėme balsuoti. Taigi įgaliojimus gavau, labai dėkoju e, visiems, e, kurie dalyvavo bendrai dirbant ir dirbo konstruktyviai. Einame prie 11 darbo tvarkės punkto. Tai ponios Antonesko nuomonė. Pradėsime nuo ketvirto pakeitimo, kas už, prieš, susilaikę, primta. 33 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Neaišku, pasitikrinkime elektroniškai dėl 33 pakeitimo, pradėjome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktas pakeitimas kas už. Prieš. Sulaikė. Priimta. 34. Kas už. Prieš. Sulaikė. Atmesta. 35. Kas už. Prieš. Sulaikė. Atmesta. 36. Kas už. Prieš. Sulaikė. Priimta. 37. Kas už prieš sulaikė atmesta 38 kas už, prieš sulaikė atmesta 6 kas už, prieš sulaikė priimta 7 kas už, prieš sulaikė priimta 39 kas už, prieš sulaikė atmesta 8 kas už, prieš susilaikė primta. 40 kas už, prieš, susilaikė primta. 41 kas už, prieš, susilaikė primta. 42 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 9 kas už, prieš, susilaikė primta. 10 kas už, prieš, susilaikė primta. 43. Kas už, prieš, sulaikė. Niekas negali rezultato pasakyti, Pas, pasitikrinkime elektroniškai, pradame balsuoti, baigiame balsuoti akivaizdžią balsų persvarą patvirtinta toliau grupė 44, 46, 47, grupė kas už prieš, sveiki, 11 už prieš sulaikė atmesta, 45 kas už prieš sulaikė priimta, 12 kas už prieš sulaikė priimta, 48 prieš, už prieš susilaikė priimta. 50 kas už prieš susilaikė priimta. 51 kas už prieš susilaikė atmesta. 52 kas už prieš susilaikė atmesta. 53 kas už prieš susilaikė atmesta. 54 kas už prieš susilaikė priimta. 13. Balsuosime dalimis. Yra dvi dalis dėl pirmos dalies, kas už, prieš, sulaikė, priimta. Dėl antros dalies balsuojame, kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 55. Kas už, prieš, sulaikė, priimta. 56. Kas už, prieš, susilaikė, primta. 15. Kas už, prieš, susilaikė, primta. 16. Kas už, prieš, susilaikė, primta. 17. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 18. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 19. Kas už, prieš, sulaikė priimta. 20. Atkrinta, 21. Kas už. Devinioliktą patvirtinom, tai dėl dvidešimto reikia balsuoti dvidešimtas kas už, prieš, sveiki, atmesta dvidešimt pirmas kas už, prieš, sulaikė, priimta dvidešimt antras kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 23. Kas už, prieš, sulaikė, priimta. 24. Kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 25. Kas už, prieš, sulaikė, atmesta. 26. Kas už, prieš, sulaikė, priimta. 27. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta 28 kas už, prieš susilaikė primta pirmas kas už, prieš susilaikė primta antras kas už, prieš susilaikė primta 29 kas už, prieš susilaikė primta 30 kas už, prieš susilaikė primta trečias kas už, prieš susilaikė atmesta 31 kas už, prieš susilaikė primta 32 kas už, prieš susilaikė primta. Dabar balsuojame dėl viso projekto elektroniškai ir įsibalsavote, baigėme balsuoti. 50 už, niekas nebalsavo prieš, vienas narys susilaikė, sveikinimai pranešėjai. Gerai, einame toliau, kitas darbo tvarkės punktas, 12. Tai Boguslavo Soniko nuomonės projektas. 16 už prieš susilaikę atmesta, 3 už prieš susilaikę primta, 17 už prieš susilaikę atmesta, 18 ir 19 kartu, kas už prieš susilaikę atmesta, ketvirtas kas už prieš susilaikė priimta. Penktas, šeštas ir septintas grupė. Kas už? Pasitikslinsiu, dėl ko dabar turime balsuoti, sako pirmininkas. Gerai, visi šitie pakeitimai yra suderinami. Tai turime vis dėlto dėl jų atskiri balsuoti. Taip, penktas, kas už, prieš susilaikė atmesta, šeštas, kas už, prieš susilaikė priimtas, septintas, kas už, prieš susilaikė priimta, pirmas atkrenta, aštuntas, kas už, prieš susilaikė priimta, devintas, kas už, prieš susilaikė priimta atmesta, dešimtas, kas už, prieš, sulaikė, atmesta, vienuoliktas, kas už, prieš, sulaikė, primta, antras, kas už, prieš, sulaikė, primta, dvyliktas, kas už, prieš, sulaikė, atmesta, tryliktas, kas už, prieš, sulaikė, atmesta, keturioliktas, kas už, prieš, sulaikė, primta, penkioliktas, kas už, prieš, sulaikė, susilaikė atmesta. Gerai, dabar galutinės balsavimas elektroniškai, pradėjome balsuoti, ar visi balsavote. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti, 47 už, niekas prieš nebalsavo, susilaikė 3, sveikinimai ponui Sonikui. Einame prie balsavimo pagal 13 darbo atvarkės punktą 49 puslapių balsavimo sąrašas. Pabandysime kaip įmanoma greičiau viską padaryti. Taigi, grupė pakeitimų 75, 76, 78, 80. Balsuojame elektroniškai. Pakartos balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavote? Vieno trūksta. Baigiame balsuoti. 46 už, 4 prieš. Tai iš esmės atmesta. Taigi reikia dar galutinio balsavimo. Balsuosime elektroniškai. Ar visi balsavote? Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Baigtas balsavimas. Ne? 49 balsai už, turbūt tai viską pasako. Išreiškėme komiteto vardu visišką nepasitenkinimą. Daugiau šios dienos darbo tvarkėje punktų nebėra. Kitas uh, posėdis vasario 12 nuo 9 iki 12.30, nuo 15 iki 18.30 ir vasario 13 nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30. Kreipiuosi į Peterį ir Lyzį. Ar iš karto galima pradėti koordinatorių posėdį? Jeigu taip, tai kas nesate koordinatoriai, prašome kuo greičiau išeiti iš salės, kad galėtumėm kaip įmanoma greičiau pradėti koordinatorių posėdį.